norėčiau pradėti posėdį. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mielas kolegės, mėly kolegos, gerbiamas ponios, gerbiami ponai, džiaugiuosi, kad naujosios kadencijos metu jūsų tiek daug šiandien čia susirinko. Deja, Malazijos lėktuvo katastrofa e, Ukrainoje ženklina mūsų posėdį. E, daug aukų būta, koordinatorių posėdėje bus kalbama apie tai, tačiau iš pradžių norėčiau paprašyti pagerbti aukų atminimą tylos minutę. Dankeschön. Wir kommen dann zu. Ačiū. Dabar pereisime prie darbo atvarkės. Jei jums pateikta, noriu paklausti, ar kas nors turi kokiu nors pastabų. Jei ne, darbo atvarkę tvirtiname. Praėjusio posėdžio protokolas jums taip pat yra pateiktas. Jei taip pat niekas neprieštarauja, tuomet laikysime, kad šis protokolas yra patvirtintas. Koordinatorių sprendimai. Ateityje darysime taip, kad sprendimai bus pateikti jums raštu ir išsiunčiami visiems komiteto nariams ir jūs tuomet galėsite pateikti savo pastabas, tačiau tai bus ateityje, o dabar šiuo metu jūs e, gavote sprendimus ant savo stalo, jei iki 15 valandos, 15 valandos turėsite kokiu nors pastabu, tai perduokite mums, jei ne, tuomet laikysime, kad e, koordinatorių sprendimai patvirtinti. Ar pritarėte tokiai procedūrai? Jei taip, tada ją tvirtiname. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra dokumentai, pirmiausia, TRAN komitetas, sveikinimo dokumentų paketas. E, daugiau nei pusė mūsų komiteto narių yra nauji, todėl norime supažindinti jūs, kaip vyksta darbai šiame transporto uh, ir turizmo komitete ir todėl parengėme jums apžvalgą, kaip vyko darbai per penkerius pastaruosius metus nuo 2009 metų ir dar nuo 2004 iki 2004 taip pat generalinio MUF e, direktorato pateikta ataskaita čia. Be to, ponas Kalas iš generalinio direktorato taip pat viešies pas mus šiandien po piet ir pristatys uh, E, būsimus darbus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Europos jūrų saugumo agentūra EMSA patekė um, strategiją. Um, Šis dokumentas jums taip pat yra pateiktas, jūs esate kviečiami apsilankyti renginyje Lisabonoje. O dabar pereisiu prie mm, penktą darbo tvarkės e, punktą Italijos transporto ministro pono Lupi pranešimas. Noriu padėkoti Jums, ministrė, kad atvykote čia, norėdamas pristatyti Italijos pirmininkavimo prioritetus. Žodis Jums. Grazie, signor Presidente. Eh, salut. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai, gerbiami transporto komiteto nariai. Man labai malonu, bet tuo pat metu jaučiu didelę atsakomybę dalyvauti jūsų posėdėje ir paaiškinti Italijos pirmininkavimo prioritetus transporto srityje. Tarybai e, pirmininkaujanti Italija pradeda savo darbą E, laikotarpiu, kai labai daug nežinomųjų. Tai labai svarbus etapas visai Europos Sąjungai bendrai daug nežinomųjų, bet taip pat yra labai daug galimybių. Ir mes visi turime būti atsakingi už tai, kad e, užtikrintume garantuotesnę ateitį. Pirmas didysis nežinomasis, su kuriuo mes susidurime Europoje ir pavienėse valstybėse narėse, yra E, ekonomikos atsigavimas, viltis, kad po tiek daug nuosmukio metų Europa pagaliau atsigaus, užsitęsusi krizė pasėjo e, antieuropiešiškumo jausmą, kuris atsispindėjo pastarosius Europos parlamento rinkimuose. Tie, kurie tiki Europos stiprybę, turi siekti ES piliečių pasitikėjimo ir paramos. Valstybės narės ir naujai išrinktas parlamentas ir naujoji Europos komisija turės patvirtinti prioritetinių prietmonių darbotvarkę, kad galėtų užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, stabilumą ir e, sanglaudą. Tuo pat metu reikia atnaujinti ES institucijas ir jų santykius su valstybėmis narėmis. Šiame kontekste pirmininkaujančioji Italija e, turi E, tarnauti kaip e, pas, paskata, skat, stimulas e, glaudžiau bendradarbiauti valstybėms narėms ir Europos institucijoms. Italijos šešių mėnesių pirmininkavimo pagrindinis prioritetas yra ekonomikos augimas ir užimdumas, tai yra tikslai. Bet Europos komisija lygiai taip pat įsipareigojo e, kartu su parlamentu to siekti. Ir e, Taip mes e, pademonstruosime, kad Europa gali atverti daugybę galimybių ekonomikos augimui ir užimtumui stiprinti. Tokiu būdu mes sukursime geresnę gyvenimo kokybę Europos e, piliečiams. Ir e, žmonės galės suvokti, kad didžioji Europos svajonė turi labai daug stipriųjų pusių. Infrastruktūra ir transportas čia yra labai svarbus. Temos, kurias mes norime nagrinėti ir privalome nagrinėti pirmininkaujant Italijai, e, yra susijusios su tuo, kaip transportas infrastruktūra gali prisidėti prie ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo. E, turime atverti daug galimybių atgaivinti ekonomiką ir užimtumą ir sustiprinti ES konkurencingumą. ES turi tapti tikrąją Europos e, sąjungą, vieningą sąjungą. Europos e, sąjungos transporto tikslai, ministras sustojo dėl garso sutrikimų. Dabar visai garso dėja nebeliko. bereit gewesen. Okay. Ah. Non solo in Italia abbiamo qualche problema tecnico. Na, atrodo, kad ne tik Italijoje techninių problemų iškyla. Dabargi, kalbant apie infrastruktūrą. Jau sakiau, kad ES transporto tinklais turime siekti geresnio konkurencingumo ir sanglaudos, bet to jie turi tenkinti aukščiausius įmanomus saugos standartus. Transporto politika turi e, būti suderinta su anglės e, dvideginio išmetimo mažinimo tikslais ES. Pastaruoju metu Per daug dažnai Europos piliečiai susidurdavo su tragedijomis keliaudami. Todėl saugumas turi būti e, pagrindinis kriterijus planuojant e, naujus e, transporto tinklus ar kuriant naujas transporto priemonės. Materialaus ir nepaterialaus transporto tinklų gerinimo pagal ten projektus sistema E, gali labai ženkliai prisidėti prie BVP didinimo. Tai yra ES sanglaudos varomoji jėga. Jeigu investuosime į pagrindinius tinklus, jeigu norime investuoti į pagrindinius tinklus, turime atsisakyti praeities e, tradicijų. Viešųjų e, finansų paradokso reikia išvengti. 2009-2014 metais Europos Sąjunga E, kartu su valstybėmis narėmis e, investuos 27,4 milijonus euro į TNT investicinių projektų įgyvendinimą. E, Kita finansavimo dalį turės padengti pačios valstybės narės iš savo biudžetų, kurios dėja skundžiasi, kad nepakanka resursų ir e, jos negali panaudoti fondų, kurie yra atidėti atsargai dėl e, stabilumo ir augimo pakto apribojimo. Šio požiūriu ekonomikos augimo ir e, konkurencingumo stiprinimo požiūrių. Italija informuos transporto ministrus per tarybos posėdį Italijoje Milane rugsėjo 16-17 dienomis, kai kalbėsime apie bendrą poziciją ir didesnį valstybių narių veikimo lankstumą, panaudojant 2014-2020 metų e, finansavimo struktūrinius planus. Taip pat ketiname įvertinti koridorių valdyseną, kad e, ji būtų efektyvesnė. Kalbant apie privačius išteklius, tu reikia parengti pasiektųjų rezultatų balansą, apžvelgiant pastaruosius dešimt metų, įvertinant priemonės ir projektus, kurie galėtų iš tiesų pritraukti finansavimą į rinką. Novatoriškos finansavimo priemonės, tokios kaip Magrit fondas ir kitos panašios, kaip ir projektinės obligacijos, dar nėra įgyvendinti iki galo arba dėl to, kad trūksta e, fondų, trūksta ekonomikos e, veikėjų arba e, nepakankamai gerai yra gyvenamas projektas. Tokie planai kaip Eurovinėtė nėra įgyvendinti optimaliai. Eurovinėtės direktyva, kuri E, numatė 15 ar 25 procentų e, mokesčių padinimą kai kuriuose kelių dalyse, buvo pritaikyti tik vienoje valstybėje, Austrijoje per pastarosius metus. E, praeities įpročių pakeitimas yra susijęs ir su ten T valdysenos pakeitimu. 2007-2013 metais kiekviename koridoriuje, kuris kerta bent dvi sienas ir naudoja bent tris transporto priemonės, paaiškėjo, kad reikia parengti specialius planus, sukurti e, naujas priemonės, pagerinti administravimą, e, kad transmodalinės paslaugos būtų efektyvesnės. Taip pat turime užtikrinti, kad atskiri darbo planai e, būtų įgyvendinti per neformalią tarybos, po neformalios tarybos e, rudenį įvyksiančios. vyriausybių ištekliai turi būti panaudoti tam, kad būtų sukurta apčiapiama ES sanglauda. Reikia vertinti dabartinės sąlygas. Pirmiausia, reikia vertinti, kokie yra skirtumai tarp silpniausių zonų ir stipriausių zonų. E, pasvėrę tuos skirtumus mes galėsime įvertinti ekonomikos augimo potencialą. Be to išvengsime 12 e, kalnų e, perėjų uh, E, keliamas kliūtis, dėl kurių dabar kai kurių valstybių narių mobilumas yra gerokai susilpnėjęs e, stengdamėsi užtikrinti abipusi prieinamumą, turime 10-20 e, procentų padidinti transporto srities finansavimą. Dabar mes žinome, kad prekių pervežimas kainuoja 12 procentų prekės kainos. Jeigu mes pagerintume logistiką, galėtume sutaupyti 180 milijardų eurų. Vadinasi, logistika turi būti įtraukta į nuoseklę ES transporto politinę strategiją. E, turime parengti Elgesio kodeksą, tai yra mūsų pirmininkavimo vienas iš pagrindinių akcentų. Tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti ir per tai galėsime išsikelti dar daugiau tikslų ir jų siekti. Suderinsime valstybių e, narių e, infrastruktūros e, organinio planavimo kalendorių. Per pirmininkavimo pristatymą mes jau sakėme, kad ten T transporto koridoriai turi būti remiami ekonominiais ir finansiniais planais. Pagrindinės ten T struktūros yra paremtos, bet dabar mes turime įvertinti kalendorių, turimus išteklius ir kiek įtakos tai turės konkretiems numatytiems darbams. Pagrindinis iššūkis yra ne prioritetų suplanavimas, o jų gyvendinimas. Kitas svarbus e, klausimas yra akivaizdus, kai kalbame apie gyvenimą. Turime užtikrinti, kad ekonominiai ir finansiniai planai taptų pagrindiniu veiksniu. ES išteklių deramas panaudojimas yra reikalingas. Tada kiekvienos valstybės narės pavienis indėlis įgaus dar didesnę reikšmę. E, turėtume e, pamatuoti, kiek išteklių yra skiriama e, ten tikslams pasiekti ir kaip tuos išteklius optimaliai panaudoti. Dar vienas aspektas. E, tie resursai turi būti panaudoti bendriems tikslams. Todėl mes galvojame ES finansavimą reformuoti. Be to galvojame, kad reikia įtraukti daugiau privačių lėšų e, Tai pavyks padaryti tik tada, jeigu e, pavienės valstybės narės e, sukurs e, geras investavimo strategijas. Tik tokiu būdu mes galėsime pereiti prie projektinių obligacijų kalbėjimo. Miestų mobilumas yra kita svarbi taryboje svarstomas rytis ir tai turbūt yra vienas iš didžiausių uždavinių iškylančių dabar Europos Sąjungai. Italija, pirmininkaudama tarybai, miestų mobilumą e, aptars per neformalų ministrų posėdį. E, kirdami pagrindinius tinklus, kurie sujungs Europos Sąjungą, turime atremti pagrindinius e, iššūkius, kurie yra susiję su urbanistiniais e, konglomeratais ir pagrindinėmis e, miestų metropolitinėmis zonomis. E, miestų eismas yra didžiausias e, iššūkis ateičiai. Kaip tą problemą spręsti? Reikia ieškoti niuansuotos pozicijos, reikia ieškoti naujų strategijų, naujų transporto priemonių, kurios būtų ekologiškesnės ir kurios palengvintų e, judumą ir pagreitintų jį. Ponios ir ponai, jeigu norim pagerinti ES konkurencingumą ir žimtumą, turime gyvendinti struktūrinės reformas, kad e, užtikrintume vieningos, tikros vieningos rinkos transporto egzistavimą. Todėl Italija ketina pateikti keletą labai svarbių teisėkuros e, pasiūlymų. Pirmiausia, geležinkelių paketas. Tai yra turbūt didžiausia uh, E, geriausia priemonė pagerinti ES geležinkelių sektorių, kad jis būtų efektyvesnis, veiksmingesnis. E, Europos parlamentas per praeitą kadenciją labai daug prisidėjo prie šio paketo rengimo. E, buvo galima pasiekti ketvirtojo geležinkelio paketo aišku apibrėžimą. Ministrų taryba ir Europos komisija uh, E, bandė išspręsti visą eilę techninių problemų susijusių su geležinkelio paketu, bet vis dar išlieka neišspręstas valdysenos klausimas, politinis e, matmuo, e, valdysena rinkos atvėrimas, įeina į tai, be to mes turime valstybėse narėse labai atidžiai pasvarstyti e, e, viešųjų visuomeninių paslaugų klausimą regionuose ir savivaldybėse. Europos komisija ir taryba kartu su visomis valstybėmis narėmis turi siekti greitesnės pažangos šiuo klausimu. Viena vertus mes turime aiškiau apibriežti tris pagrindinius techninius dosie, kaip e, kad buvo nuspręsta pirmininkaujant Graikijai transporto taryboje, bet to turime pradėti su parlamentu dėrybas Kita vertus, kadangi ketvirtasis geležinkelio paketas yra nuoseklus, e, per jį reikia įvertinti politinę pusę. Todėl turime pradėti diskusiją su valstybėms narėmis, su parlamentu. E, vis aktyvesnis turi būti dialogas su parlamentu, kad e, aiškiau apibrieštume, kas yra valdysena ir kas yra tas politinis aspektas, ta politinė pusė. Uh, E, mes politiškai kalbėdami manome, kad skaidrumas yra labai svarbus ir vyriausybės privalo e, apie tai galvoti, pavyzdžiui, pradėdamos nuosavybės atskirimo procesą. Dėl istorinių, ekonominių priežasčių turime e, galvoti apie tam tikrų vienijančių bendrovių egzistavimą kairiuose valstybėse narėse. Turime kalbėti apie E, apskaitos atskirimą ir bendrovės e, turi e, būti skiriamos skirtingai. Ex ante kontrolė turi būti vykdoma ir būtina kovoti su bandymais kurti trestus. Būtina užtikrinti kainos ir kokybės pusiausvirą. Palaikydama ryšį su valstybėmis narėmis, Italija tikisi, kad pirmininkaudama galės e, e, vienalytiškai užtikrinti e, teisės aktų derinimą, nusekliai tą padaryti ir tą būtina padaryti ne tik tai rinkos paslaugų sektoriuje, bet ir viešųjų paslaugų sektoriuje. Kai kuriuose valstybėse narėse rinkos liberalizacija yra labai pasislinkusi į priekį, kai kurios valstybės narės atsilieka ir mes turėtume stengtis Europos lygmenių e, suvienodinti padėtį, nes tik taip galėsime užtikrinti deramą konkurenciją. Būtina pagalvoti apie liberalizacijos mastą ir išspręsti tokias sudėtingas temas kaip, pavyzdžiui, E, vietos e, visuomeninių paslaugų užtikrinimą ir jų reikšmę. Italija, kaip ir kai kurios kitos valstybės narės, liberalizacijos požiūrį yra pažengusi daug į priekį ir ji supranta, kad e, jeigu norime sukurti savireguliaciją rinkoje, būtina pasiekti panašų liberalizacijos lygį visose valstybėse narise. Dėl prievolės tiekti paslaugas visuomenė, aptarnauti visus visuomenės sektorius. Uh, Reikia kalbėti apie transporto sutarčių sudarimą ir jų pobūdį. Valstybės narės turi bent jau per vidutinės trukmės laikotarpį prisitaikyti prie naujų veiklos sąlygų. Viešojo transporto planai turi būti rengiami vertinant e, prievalės ir įsipareigojimus teikti paslaugas visuomeniai. E, spręsdami valdysenos klausimą turime pasverti politinį matmenį ir e, rinkos plėtra visos ES e, mastu e, turime e, suderinti ar su, susarkyti vienamasis holdingų taisyklės visoje ES. Reikalingi derami teisės aktai ir dėl vieno bendro Europos dangaus. Dabar iškyla labai daug kliūčių pagal turimą teisinę bazę bendro Europos dangaus antrasis paketas turės didelės įtakos e, šio sektoriaus industriniai baziai. Mes ketiname baigti darbą e, pagal, e, pradėtą pagal bendro Europos dangaus pirmą ir antrą planą, bendro Europos dangaus antrajame plus plane. Mes e, tikimės palaikyti ryšį su visomis suinteresuotomis pusėmis, e, konsultuoti su jais ir sukurti e, dinamišką Europos transporto sektorių, kuris atremtų transporto poreikio augimą, kuris yra numatomas artimiausiams dviejams metams. Visas problemas tenksime aptarti kartu su jumis. Italija siūlys konstruktyvų, e, pažangų požiūrį, kuriame bus e, telkiamas dėmesys e, į bendro Europos dangaus poreikius. Europos parlamentas jau pats yra pateikęs labai daug pasiūlymų anksčiau negu Europos komisija. Europos parlamento tekstas yra pakoreguotas ir jame yra sureaguojama į valstybių narių išdėstytas svarbiausias problemas. Italijos e, Europos vieningo bendrondokos dangaus 2 e, plus planą vertina kaip vieną iš svarbiausių ir supranta, kad e, būtina palengvinti diskusijas tais klausimais, kad parengtume bendrus gerus sprendimus. Taip pat Italija ketina paskatinti Cezarį gyvendinimą ir Europos, bendro Europos dangaus tikslų realizavimą. Europos e, ministrų tarybos posėdis įvyks spalio 8 dieną, o lapkričio 6-7 dieną kartu su Europos komisija ministrai posėdžiaus Romoje, bandydami išsiaiškinti pagrindinius e, šio dosie neišspręstus klausimus ir bandydami sukurti bendrąją politiką. Aš tikiuosi, kad bus galima parengti bendrąją poziciją e, šioje srityje iki gruodžio trečiosios dienos tarybos posėdžio, priklausys, aišku, viskas nuo Romos rezultatų. Kalbant apie kelių transportą, pirmininkaujanti valstybė stengsis e, įgyvendinti, e, di, užtikrinti direktyvos įgyvendinimą per sienas ir per trialogą e, tikimės, kad jau per pirmąjį svarstymą bus pasiektas susitarimas. E, kelius naudojančių transporto priemonių maksimalus svoris ir matmenys yra kitas svarbus klausimas, kuris turi būti išspręstas. Tikimės, kad e, tai bus padaryta dar iki rugsėjo mėnesio, bus pradėtos diskusijos su parlamentu. Parlamentas jau balandžio 15 dieną savo pirmąją poziciją patvirtino ir tikimės, kad per trilogą bus pasiektas susirimas tarp visų trijų institucijų. Tada galėsime naują direktyvą pagal greitą antrojo svarstymo procedūrą patvirtinti. Ir jau dabar artėjau prie pabaigos labai svarbu sukurti naujas taisyklės ir jūrų transporte. Aš žinau, kad Europos parlamentas ir Europos komisija jūrų transportui skiria labai daug dėmesio. Ten T tinklų peržiūra sukūrė e, pagrindą naujai uostų politikai ir dėl to dabar galime svarstyti, kaip naujus transporto tinklus visoje Europos Sąjungoje dabar galime sukurti, kaip uh, E, tikslingesnę strategiją suformuluoti. Italijoje, kaip ir visoje Europoje, atėjo laikas rinktis. Pasirinkti turime e, e, geriausius sprendimus, užtikrindami strateginės jungtis. Reikia sukurti gerą dirbą logistikai, sinergijai. Mes turime sukurti pakankamai koridorių prekių transportui kad prekes būtų galima transportuoti kuo operatyviau. Uostai, logistiniai mazgai atlieka pagrindinį vaidmenį šioje strategijoje ir Europos transporto tinklai e, yra reikalingi tam, kad mes išliktume konkurencingi globalizuotume pasaulyje. Kalbant apie prieigą prie uosto paslaugų, e, būtina galvoti apie uostų finansavimo skaidrumą E, savo veikloje Europos komisija uostus yra įvardinusi augimo varomąją jėgą. Pirmininkaujanti valstybė ketina įvertinti e, dabartinės taisyklės, taip pat rinkos iškraipimo, konkurencijos iškraipimo e, incidentus tarp valstybių narių ir tuo pat metu mes stengsimės išlaikyti kiekvieno uosto nacionalinę specifiką bandysime parengti teisinę bazę, dėl kurios nereikėtų aukoti kiekvienos valstybės pavienių poreikių. Tikimės, kad ir valstybės narės, ir Europos parlamentas bus įtraukti į tą diskusiją ir tai bus naudinga uostų sektoriui, nes tai yra strateginis veikėjas Europos Sąjungai. Ponios ir ponai, mūsų programos tikslas prisidėti prie infrastruktūros raidos siekiant e, pagerinti ES konkurencingumą, ekonomikos augimą ir užimtumą. Tai bus naudinga e, šeimoms, pavieniams žmonėms, verslo įmonėms. Piliečiai reikalauja rezultatų ir e, mes norime pademonstruoti, kad Europa gali daugiau prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo. Mūsų pagrindinis tikslas toks ir yra. Tai yra politinis mūsų tikslas. Ačiū. Herr Minister Lupi. Pone ministrė Lupi, dėkoju už jūsų pranešimą. Mes puikiai informuoti apie tai, kokie pirmininkaujančios Italijos prioritetai. Pirmiausia, siūlyčiau išklausyti koordinatorių, kiekvienam skiriant po tris minutės klausimą ir pastabai, tada ministras atsakys, o tada kiti nariai galės e, paklausti. Klausimas turėtų trukti dvi minutės. Pirmiausia, Vandenkamp. Pone pirmininkė, dėkoju Jums. Noriu pasveikinti visus. Labas rytas visiems. Pane ministrė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Europos liaudės partijų frakcijų vardu noriu padėkoti, kad atvykote. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas bus glaudus Tačiau, nepaisant to, noriu paklausti jūsų dėl katastrofos Ukrainoje praėjusį ketvirtadienį. Ar vadovų taryba skyrė dėmesio šiam klausimui ir kokiu iniciatyvu ketina imtis? taryba. Gal kiek ankstyvas mano klausimas, tačiau pasiekmės po šios katastrofos bus labai e, didelės. Ministra, jūs labai entuziastingai kalbėjote apie prioritetus. E, panašu, kad jūsų tikslai yra labai ambicingi, tačiau Niderlanduose mes e, sakome, kad Tik ketinimų deklaravimas dar nieko nereiškia, todėl noriu paklausti, kaip Jūs manote, kas konkrečiai vyks. Štai Jūs perėmėte pirmininkavimo vairą iš Graikijos ir jei Jūs teikiate, kad ketvirtasis geležinkelio paketas bus jau parengtas kitais metais pavasarį, tai Norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai atrodys tie darbai, kas įvyks dar iki šių metų kalėdų, nes iš esmės visi darbai jau turėtų būti pabaigti dar iki šių kalėdų. Jūsų pranešime girdėjome daug ambicingų tikslų, tačiau gal galėtumėte užsiminti ir apie um, praktiškus žingsnius, jūs kalbėjote apie oro uostų situaciją, tačiau mes norėtume sužinoti, e, kokių terminų jūs ketinate laikytis primdami e, šios teisės aktus. Ir pagaliau uostų politika. Ir e, uostų valdymo finansinis skaidrumas, manau, kad šioje srityje taip pat reikia reikalingi konkretūs skaičiai ir faktai, tik taip galėsime pasistumėti į priekį. Ir pagaliau e, finansavimas iš privačiojo sektorio, sektoriaus TNT e, projektuose. Manau, kad čia reikalingas atsargumas. Kartais e, šie projektai gali būti labai brangus, o kalbant apie finansavimą, visi turime stengtis, kad e, jis būtų pakankamas. Europoje dabar daug kas sunerime dėl konkurencinės vairuotojų situacijos. Manau, kad Italijoje situacija panaši, gal galite pakomentuoti ir šį klausimą. Ačiū. Dabar Ismail Ertruk. Ja, dank, sehr... Ačiū, pane pirmininkė, gerbiamas ministrė. Noriu pasveikinti Jūs SRD frakcijos vardu. Džiaugiuosi būsimu glaudžiu bendradarbiavimu. Iš ties galite tikėtis mūsų frakcijos paramos Pone ministrė, noriu padėkoti Jums už tai, kad pristatėte visus prioritetus. Džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Italiją ir toliau tęs labai svarbes reformas transporto sektoriuje, kaip teisingai minėjote, daugelį sričių vis dar vyksta darbai, niekas nėra baigta, ypač geležinkelio teisės aktos srityje turime įveikti techninės kliūtis, turime stengtis, kad pagaliau šis projektas būtų baigtas ir mums pasisektų sukurti bendrąją geležinkelių rinką. Aš įsitikinęs, kad kalbant apie techninio pobūdžio dokumentus, būtume galėję daug greičiau susitarti. Tai yra susitarti dėl techninių dalykų, o ne dėl politinių dalykų. Rugsėjį ir spalį tikriausiai vyks labai intensyvūs darbai ir aš tikiuosi, kad darbas vyks sklandžiai. Direktyva 9653 e, dėl motorinių transporto priemonių. Čia turiu pasakyti, kad manau, jog turėtume atpažinti tai, ką siūlo ši direktyva, tai yra aerodinaminės e, patobulinimas e, siekiant didesnio eismo saugumo Manau, kad taip atnaujindami automobilius, mažindami CO2 išlakas, taip pat galėsime prisidėti prie didesnio eismo saugumo. Mane kiek nustebino tai, kad vadovų taryba mm, keitė terminus numatytus šioje direktyvoje dabar numatytas pereinamasis laikotarpis, kuris siekia iki aštuonerių metų, mano supratimu, tai yra per ilgas laikotarpis. Pone ministrė, džiaugiuosi e, dėl jūsų minčių apie infrastruktūros finansavimą. Manau, jog šis rytis yra labai svarbi, juo labiau, kad mūsų tiltai Ir keliai yra kai kuriais atvejais nekokioje situacijoje ir čia finansavimas yra reikalingas. Noriu paklausti, kokiu konkrečių žingsnių galime tikėtis iš pirmininkaujančios Italijos šioje srityje. Ir pagaliau dėl transeuropinių tinklų džiaugiuosi, kad jūs skiriat, skirsite dėmesio šiai temai, džiaugiuosi jūsų išvardintais tikslais, tikiuosi, kad pasiseks juos įgyvendinti. Ir pagaliau gal nelabai gerai supratau, kaip jūs apibrėžite transeuropinius tikslus. Jūs kalbėjote kiek apie kitokį apibriežti. Tikriausiai jūs kalbėjote ne apie pereimą nuo kitų kelių transporto priemonių e, prie sausumos transporto, o atvirkščiai. Ačiū, pane ministrė. Ačiū. Dabar Robert Zilė. Ja, paldies, e, Michaela. Es arī gribētu sveikt e, ministru Kongo. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną ministrą atvykusį į transporto komitetą. Aš esu EKR frakcija ir laukiu vaisingo bendradarbiavimo. Nenorėčiau politizuoti situacijos, kurią paminėjo ponas Vandekampas. Transporto kontekste e, transporto taryba turėtų reaguoti, tyriant e, eismo nelaimės ir galbūt turėtume padaryti procedūrų pakeitimus. Aš negaliu paaiškinti savo piliečiams, kaip panašiai kaip ir kolegos, kaip vienos šalies vadovas gali pasakyti, kad atsakomybė už nelaimę tenka šaliai, kurioje vyko nelaimė. Teisiškai galbūt taip ir gali būti, tačiau jis pats viską padarė, kad ta šalis negalėtų kontroliuoti nelaimės vietos. Mano nuomonė, šią situaciją reikia bent jau panalizuoti transporto taryboje. O kai dėl kitų klausimų, kalbant apie kasdienę darbo atvarkę, dėl geležinkelių paketo, tai norėčiau prisijungti prie ankstesnių kolegų, kurie kalbėjo apie tai, aš suprantu, norite pasiekti sustarimą kaip galima greičiau taryboje dėl bendro požiūrio, įskaitant viešasias paslaugas, jeigu taip neįvyks spalio pabaigoje, galėtų prasidėti trialogas bent dėl e, techninių dokumentų. Ar teisingai aš jūs supratau, kalbant apie geležinkelio paketą? Kai dėl aviacijos, tai Europos parlamentas labai gerai dirba aviacijos srityje ir norėtume pamatyti pažangos šioje srityje ir iš tarybos pusės. Kai dėl Europos e, sujungimo priemonės, transporto tinklų. Tai kitų metų biudžeto konsekvent turėtume pasiūsti politinį signalą, jog Europos sujungimo priemonės projektai turėtų būti įgyvendinti. Tai būtų kitoks signalas, negu esame girdėję biudžeto kontekste, kur, kur finansavimas šiai priemoniai mažėja. Tai yra visai priešingas signalas, kas e, atsitiks tiems dideliems e, transporto projektams. Taip pat norėčiau išgirsti paaiškinimą ar patikslinimą e, jūsų pozicijoje paminėta transporto tinklų apibrieštis. Cituosiu. Ports, interports and airport nodes. Vai jūs piedāvājat pārskatīt šīs definīcijas, kad Jūs siūlote pakeisti šias apibrieštis, nors tiek daug laiko užtrukome siekdami susitarti dėl jų. Na, apskritai linkiu Jums gero darbo ir gero bendradarbiavimo su parlamentu. Dankeschön, Robert Ziele. Jetzt hat das Wort Gesine Meissner. Ačiū Robertui Zylį, dabar Gezina Meissner. Ačiū, pane pirmininkė, ačiū, pane ministrė, kad atvykote čia pristatyti Italijos prioritetų. Noriu pasveikinti liberalų frakcijos vardu ir bandysiu um, neviršyti trijų minučių. Dėl transeuropinių tinklų ir infrastruktūros jungiamųjų projektų, e, aišku, Kadangi finansavimas dabar yra padidintas, mes norime, kad ta infrastruktūra iš ties būtų e, taip pat atnaujinta. Mes laikėmės e, principo arba naudokis arba prarask. Žinau, kad jūs kalbėjote apie projektų obligacijas ir galbūt um, Kadangi ši priemonė yra nauja, gal nėra taip paprasta ją naudoti, tačiau aš manau, kad reikėtų ir šiems projektams skirti daugiau finansavimo. Ertrugas kalbėjo apie tai, kad teisėkuros dalykai turėtų likti teisėkurai. Kalbant apie geležinkelių paketą, tikslai iš ties yra ambicingi, jūs norite um, pastumėti į priekį abi paketo dalis, tačiau mes džiaugtumėmės, jei kuo greičiau pabaigtume e, susitarti dėl techninių um, aplinkybių. Uh, Vieningas Europos dangus. Jūs kalbėjote apie konstruktyvų, įtraukų pasiūlymą. Gal galite pateikti ir smulkmenų, kaip jūs įsivaizduojate darbus šioje srityje. Daugelis valstybių narių padėjo savo parašus, tačiau kaip vyks įgyvendinimas. Aš esu iš Vokietijos, aš puikiai žinau, kad e, kartais e, kai kuriuose srityse Vokietija nesutarė su Prancūzija, gal Prancūzija kai kuriais atvejais labiau sutarė su Italija ir toje srityje tie projektai yra įgyvendinami. Kalbant apie sausumos transportą, gerai, kad jūs kalbėjote apie e, kryžminės priemonės ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog pirmininkaujantį Italiją E, sieks e, įgyvendinti daug svarbių projektų, e, tarp jų ir uostų politikos projektus. Tačiau jūs nekalbėjote apie tris dalykus, tai yra integruota jūrų politika, taip pat žydrojo augimo iniciatyvos, skatinant turizmą pajūrio zonose. Manau, kad jūros politika taip pat yra svarbi, tiesiog gal tai ne jūsų sritis. Kosta Concordia dabar kaip tik yra perplukdoma, ar Italija e, numato e, skirti dėmesio e, šiam klausimui. Ir pagaliau. O, oro keleivių teisės. Apie tai taip pat nekalbėjote, manau, kad tilpau į tris minutės. Ačiū, Karina Dėlį. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue dans notre euh, commission. Euh, labas rytas, ministras, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Girdėjau, kaip Italijos ministras pirmininkas e, Renci kalbėjo Europos parlamente ir jis sakė, kad vienas e, iš jo tikslų pirmininkavimo metu ir e, kovoti su klimato kaita ar pasaulinio atšilimu E, greitai vyks e, didelė e, klimato kaitos konferencija Paryžioje kitais metais, todėl mano klausimas yra toks, kokios pozicijos laikysitės, kad ta prasme, kad transportas ta, taptų širdimi kovojant su klimato kaita, tai yra, ar ketinatės išvelgti į oro transporto įtaką klimato kaitai. Kalbėjote apie tvarų transportą labai gerai. Turime tęsti šį darbą, tačiau aš norėčiau sužinoti, kas, koks bus planas, kalbant apie svarbiausius projektus. Pateiksiu Jums gerą pavyzdį. Liono Turino jungtis su tuneliu padaryti tyrimai, kokie būtų kaštai visai šiai jungčiai Lyono ir Turino. Ir kiek kofinansavimo prašys Italija iš Europos Sąjungos. Antra, jis kalbėti apie didelius projektus. E, Notamment des grands projets d'infrastructure. Et donc, quelles sont les mises en kaip pirmiausia mes galime sutvarkyti stambiausius infrastruktūros sektorius ir kaip užtikrinsime skaidrumo sistemą kovai su korupcija. Ir galiausiai e, gerbiamas e, e, tarybos atstovę dar pateikčiau du klausimus. Yra sakoma, kad transportas nulėmė mūsų piliečių kasdienybės gyvenimo ritmą kaip e, pirmininkaujant Italija įgyvendins viską, kas įmanoma, kad žmonės bent jau galėtų pasiekti tą transportą, prieiti prie tų transporto ašių. Mes kalbame apie jungčių užtikrinimą ir pas, transporto paslaugų intermodalumo pagerinimą. Kaip jūs ketinate įgyvendinti uh, pak, paketus susijusius su nemotorizuotos transporto, nemotorizuotomis transporto priemonėmis, turiu galvoje tokius dalykus kaip dviračius arba visuomeninį transportą. O baigdama noriu paklausti, kaip ketinate sustiprinti infrastruktūros tvarumą, e, ypač tais atvejais, kai vienas ar kitas infrastruktūros, e, e viena ar kita atkarpa yra nepakankamai išnaudojama arba per daug išnaudojama. Koordinator Peter Lundgren. Ir pagaliau paskutinis koordinatorius Peter Lundgren. Ja, eh, jag är alltså själv... Eh, aš eh, pas 30 metų šioje srityje dirba ir aš turiu labai aišku savo poziciją krovinių transporto atžvilgių ir panašiai. Europos Sąjunga ir ypač Švedijoje matėme, kad uh, kelių transporto padėtis pablogėjo, krovinių pervežimas keliais pablogėjo. Ir jeigu mes norime sukurti visiškai laisvą e, e rinką, tai e, reikš mirties bausmę daugeliu Švedijos krovinių pervežimo bendrovių. Mes matome, kad per pastarosius dviejus e, e metus mes e, ne nebegalėsime konkuruoti, nebegalime konkuruoti su daugeliu kitų bendrovių ir darbuotojų atlyginimai labai ženkliai nukrito ir e, kapitalo e, būklė pasiekė katastrofišką lygį. Aš galiu pasakyti, kad mes Švedijoje E, oper, optimaliai išnaudojame savo transporto priemonės. Niekad tušti nevažinėjame, su, turime labai gerų bendradarbiavimo partnerių visoje Europos Sąjungoje. Švedijai labai svarbu išlaikyti ar net padidinti e, krovininių automobilių e, svorio mastus ir matmenis. Tai yra reikalinga, kad neišauktų automobilių skaičius mūsų keliuose. E, Švedija supranta, kad e, infrastruktūros problemos turi būti sprendžiamos skubiai, todėl aš norėčiau pateikti klausimą, kaip mes elgsimės, kad užtikrintume, kad e, visos valstybės narės laikytųsi konkrečių e, nustatytų taisyklių dėl sunkių, ilgų ir plačių e, sunkvežimių, krovininių automobilių. E, dar vienas dalykas – privataus e, transporto sektorius. E, matėme, kad Švedijoje ir Didžioje Britanijoje e, labai ženkliai nukentėjo privataus sektorius. Mes esame suprantame, kad būtina užtikrinti uh, E, transporto priemonių, ar tai būtų automobiliai ar e, lėktuvai e, punkto, punktualumą. Dabar susidarė chaosas visoje Europoje. Aš pats matau, kad privatizacija turėjo labai negeros įtakos. Aš nenoriu, kad tokia padėtis, kokia sudarė dabar Švedijoje ir Didžiojo Britanijoje, paplistų į kitas Europos šalis. Vielen Dank, Peter Lundgren. Und jetzt at... Labai ačiū, Peter Lundgren. O dabar žodis ministrui, po to dar vienas e, klausimų raundas, taigi neprivalta atsakyti į viską labai išsamei, tačiau vis dėlto tikimės konkrečių atsakymų į konkrečius klausimus žodis jums. Sì, in, ringrazio eh, innanzitutto tutti i Pirmiausia, noriu padėkoti visiems pasisakiusiems parlamento nariams, uždavusiems klausimus apie Italijos pirmininkavimą. Pirmiausia, bendresnis klausimas. Klausimas, kuris mm, bus e, susijęs su mūsų pirmininkavimo, mūsų darbo stimuliavimo. Tikriausiai jūs žinote, kad ir aš turiu su jumis sutikti, kad nepakanka gerų ketinimų, reikia e, daryti darbus tokios formos turi būti mūsų visos programos, nes klausimai, apie kurias kalbame, ar tai būtų geležinkelio transportas, ar saugumas ore, ar uostose, visi šie dalykai rūpė piliečiams jų kasdienėme gyvenime. Taigi reikia būti tikriems dėl grafikų, kada daryti dal, visus darbus. Na, e, pasakius tai, kaip įžangai, tai turiu pasakyti, kad Italija ketina imtis darbų. Prasideda naujos komisijos kadencija, parlamento kadencija, todėl šie pirmieji šeši mėnesiai yra labai svarbus nes galime padėti parlamentui ir komisijai apsispręsti ir nuspręsti, kas vyks per ateinančius penkerius metus. Aš girdžiu, ką jūs sakote, suprantu, kokie klausimai jums rūpi ir tai stimuliuos mūsų darbą. Ir ketin, kaip, žiūrėsime, kaip šios ketinimus įgyvendinti. Aišku, kad Korinos tragedija pasiekė ir sukrėtė mus visus, ir atskirus asmenys, ir institucijas. Ne, ne tik dėl to, kad tai, tai yra tokia drama, bet kaip visą tai vyko, taip pat kelia daug klausimų. Atsakant į konkrečius klausimus, tai jūs žinote, kad yra ketinama įsteigti tarptautinę komisiją, kaip galima greičiau, kuri išanalizuotų nelaimės priežastis. Šiame komitete, transporto komitete, turime kelti savo klausimą ieškant tam tikro ryšio. Ir čia turbūt apie tai ir buvo klausimas ryšio tarp bendros erdvės ir e, Europos saugos. Saugumas e, mūsų e, danguje yra garantuojamas per mūsų bendrą darbą. Mes turime dirbti kartu, kad galėtume geriau gyventinti bendras taisyklės, tokia kryptimi ir einame. Ir tai mano nuomonė, yra klausimas, kuris netiesiogiai kyla iš šios tragedijos. Taigi, e, kiti klausimai dėl bendros erdvės ir jos įgyvendinimo lietumo. Tai rodo kelią, kurio turime eiti, ypač taryboje mes turime nugalėti esamus e, susiskaldimą, esamas kliūtis, imtis veiksmų, užtikrinant, kad bendroji ir metros erdvės idėja būtų gyvendinta, ypač e, kalbant apie saugos lygį oro transporte, tai reikia veiksmingo bendradarbiavimo tarp e, oro eismo kontrolės ir organizacijų. Tai yra sudėtingas kelias, e, dėl to e, tas darbas yra lėtas. Turime užtikrinti. Na, manau, kad turime konstruktyvų pagrindą, kurio, galime siekti, kurio pagrindu galime siekti pažangos. Mes patys, e, kaip pirminkant valstybė ir jūs parlamentas ir komisija taip pat tiesiogiai galite daug nuveikti. Yra dalykų, kuriuos turime padaryti, reaguodami taip pat į šią humanitarinę krizę. Vienas klausimas, kuris paskartojo kelis kartus, buvo apie ketvirtąją geležinkelių paketą. E, sprendžiant iš didžiulio darbo kiekio, kurį nudirbo Europos parlamentas per praėjusią kadenciją ir problemų siekiant praktinės pažangos, e, tai išvada tokia, kad reikia siekti pažangos būtent tame praktinėme darbe, techninių lygmenių komisijoje daug nuveikta, e, ypač pirmininkaujant Graikijai. apibrėžėme tris svarbiausius geležinkelių paketo aspektus ir tai leis, e, leido komisijai pateikti bendrą poziciją dėl techninių, techninių aspektų, tačiau mes, aišku, neturime mėgoti ant laurų, turime pradėti praktinį darbą, pradėti dėrybas ir pasiekti išvadas. Manau, kad šis komitetas ir parlamentas apskritai pritars man, jei pasakysiu, kad taryboje e, apibūdinant, kalbant apie techninį ramstį, reikia turėti drąsos, e, turėti drąsos dėl priešašių, kurias jūs minėjote, reikia drąsos pradėti apibrėžti svarbiausius dalykus e, geležinkelių pakete ir tai yra valdysena. Kai suderinsime techninę infrastruktūrą, e, kaip po to garantuoti prieigą, kaip atsižvelgti į viešuosius interesus, kaip da, ką daryti su konkurencija, kaip apsispręsti, kokios turėtų būti bendros taisyklės. Nemanau, kad turėtume bijoti šių klausimų priešingai Tai yra parlamentų ir vyriausybių darbas. Būtent rasti tai, kas juos vienyje, o ne tai, kas skiria. Techninis ramstis, aišku, turi pasistumėti į priekį, turime pradėti mm, darbą, turime kalbėti su parlamentu ir su taryba e, apie politinius aspektus. Kai kuriuose klausimuose buvo e, išreikštas tam tikras susirūpinimas tam tikrais dalykais. Pavyzdžiui, nenorite, kad e, rinkos liberalizavimas e, pablogintų viešasias paslaugas. Na, o kalbant apie valdymą, tai būtent valdyseną, tai reikia tokius klausimus spręsti. Mes ketiname per e, spalio ministrų tarybos susitikimą pradėti pirmąją politinę diskusiją su visomis valstybėmis narėmis, kad galėtume išgirsti, kas e, vyriausybėms rūpi ir kas kiekvienai šaliai yra gyvybiškai svarbu šiame politinėme ramstyje. O po to e, pusmečio pabaigoje galbūt dar ir negalėsime apibriežti iki galo politinio ramščio, bus apibriežtas techninis ramstis, tačiau ne politinis galbūt, tačiau pagrindinės gairės E, kažkokio dokumento formą turėsime, kuriame bus e, išsakyti svarbiausi rūpimi dalykai. Manau, kad Italijos pirmininkavimo metu būtų klaida, baigiant diskusijas dėl techninio ramščio, nepadaryti pradžios diskusijams politinėme lygmenyje. Taigi, rezimuojant, techninis ramstis darybų pradžia ir darbo pradžia tarybos taryboje su visomis šalise e, dėl valdysenos, politinio ramščio ir vietos transporto klausimų. Tai būtų toks praktinė mūsų programa. Toliau dėl kitų konkretesnių klausimų. Dėl Europos transporto tinklų. Galbūt aš aiškiai nepasakiau, tačiau neketinu keisti jokių definicijų. Nuo 2008 metų iki dabar taryba ir, kom, taryba ir parlamentas pasiekė didžiulės pažangos. Ir pirmiausia, svarbiausia pažanga tai yra prioriteto apibrėžimas. Šimtas prioritetų, ne vienas. O dabar e, jūs ir taryba esate pasiekę pažangos, nustatant svarbiausius prioritetus e, Europos transporto tiklams. E, sienos perėjimo punktai, kaip sienos e, kirtimo koridoriai. Kaip tie vykdomi projektai gali padėti mums pasiekti mūsų tikslų, koks yra projektų tikslas. Tikslas yra suvienyti labiau Europą Kitas tikslas yra spręsti geležinkelio plėtros problemas, gerinant aplinkosaugą, gerinant gyvenimo kokybę, konkurencingumo poreikius. Konkurencingumą galima didinti perkeliant prekių transportavimą iš nuo kelių į geležinkelius nustačius, apibrėžus transeuropinius tinklus, galima dabar nustatyti prioritetus ir skirti išteklius, kad pasiektume tų tikslų. Ir taip pat e, galima numatyti aiškius grafikus. Norime pasiekti pažangos šioje srityje, nes šiandien esame įsitikinę, kad investicijos pinigai įdėti į infrastruktūrą neturėtų būti vertinami kaip kaštai, o kaip išteklius. Ir visi turime būti tam atsidavę. Ir paskutinis dalykas, prieš baigiant man kalbėti. Pasaulinis atšilimas, klimato kaita. Tai aišku yra iššūkis, apie kurį turime kalbėti visi. Galime pateikti praktinį atsakymą, kaip sakė panas Rancai visai Europai, kovojant su pasaulinio atšilimu, jeigu suprasime, kad turime dėti visas įmanomas pastangas, skirdami tam išteklius, keisdami savo elgesį, kurdami infrastruktūrą, kuri atitiktų tą tikslą. O neformalus tarybos sustikimas ir rugsėjo mėnesį bus skirtas transporto infrastruktūrai ir pirmą kartą neatsitiktinai bus aptariama ir miest, judėjimo miestuose problema, didžiuosiuose Europos miestuose, nes tai yra vienas didžiausių iššūkių. Kasdien kuriami nauji transporto modeliai, dalėjimasis automobiliais, elektromobiliais, atsiranda vis naujų idėjų mūsų šalise ir ši tema yra svarbi. Ačiū. Danke sehr. Und jetzt haben... Labai ačiū. O dabar yra labai daug norinčių pasisakyti, todėl apribosime jūsų klausimo laiką iki vienos minutės. Ponas Vandaren. Frau Agua, Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova. Herr Zelitzka, Herr Koch, Frau Auto, Aiuto und Frau D'Amato. D'Amato und dann noch Poriba. Und dann ist die, weiß noch. Perskaičiau norinčiau kalbėti pavardės e, e, ir e, aš taip pat noriu įtraukti ir save į šį sąrašą ir tai jau viskas. Pradėsime nuo pono Vandalino. Ačiū, pone ministrė, kad atėjote į mūsų komitetą. Noriu padėkoti, kad tinkamai buvo sureaguota į Malazijos orlaivio katastrofos tragediją Ukrainoje. Tačiau aš tikėčiausi, kad pirmojo transporto ministrų tarybos susitikimo metu jūs išreikštumėte savo protestą dėl e, procedūrų. Iš esmės, aš tikiuosi, kad jūs išreikšite savo labai kritišką protestą prieš tai, kaip e, nebuvo leidžiami tyrėjai į nelaimės vietą. Kalbant apie įvairias transporto rūšis, ar tai būtų geležinkelių transportas, ar sausumos kelių transportas, manau, kad e, daugeliu atveju yra naudojamasi socialiniu dempingu. Aš tikiuosi, kad jūs pasmerksite šią praktiką, reikia atkreipti dėmesį ir į logistiką ir kitus klausimus. Ačiū, ponia Foster. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš dirbau e, aviacijos pramonėje ir susidūriau su katastrofų atvejais, kaip pavyzdžiui ir virš Jugoslavijos oro erdvės. Tuo metu buv, tai buvo atsitiktinumas nelaimė, ne, ne, nepadarytas tyčia, Aš dirbau e, su saugumo klausimais po rugsėjo 11-osios katastrofos. Dabar Malazijos orlaivis e, nukrito ne e, dėl nelaimingo atsitikimo. Tai buvo padaryta tyčia, nusikaltėliai pašovė lėktuvą ir tai yra nusikaltimas žmonijai. Aš norėčiau kreiptis į Jūs, kad Jūs transporto ministrų taryboje pasmerktumėte šį šią praktiką, jo labiau, kad e, mes susidurėme ir su uh, siaubingu um, nelaimės įvykių nušvietimu žiniasklaida. Manau, kad tai reikia pasmerkti. Ir dėl vieningo Europos dangaus ir Cezar Pone ministrė, Europos parlamentas visiškai remia vieningo Europos dangaus ir Cezar projektus, tačiau nebereikia daugiau naujų teisėkuros iniciatyvų, reikia įgyvendinti tai, kas priimta, bet to reikia žiūrėti, kaip valstybės narės tai daro. Junktinė karalystė remia e, vieningą Europos dangaus projektą. Aš manau, kad reikėtų paskatinti būtent šių projektų įgyvendinimą. Ponas Liberatskis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Su malonumu išklausiau jūsų pristatymą. Jau 20 kartą išklausau pirmininkaujančios valstybės ministro pristatymą ir pasimokiau tokių dalykų. Pirmiausia, jūs kartojate tai, E, ką kartojo ir kiti jūsų pirmtakai, bet tikriausiai ne ką čia suspėsite, todėl kad tuoj atostogos, e, tada kuris e, keletas mėnesių darbo, tada jau ka, lėdos. Na, dėl katastrofos, ponia komisijos, e, ponia tarybos nary, kodėl ES institucijos tylėjo, kodėl ES aviacijos saugumo agentūra tylėjo, kodėl kitos kompetentingos institucijos nieko nesakė, ar turėjome sulaukti, kol nukris lėktuvas. Uh, Pone ministre, per šį pusmetį galėtumėte atsisakyti tam tikrų pažadų. Pavyzdžiui, Lenkijoje teismus pasiekė skundai, kuriuose skundžiamasi dėl to, jog Lenkijos uh, um, vairuotojai e, privalo nakvoti viešbučiuose, veždami krovinius į užsienį. Nežinau, kaip Prancūzija, kokia ten situacija. Aš noriu paprašyti, kad per šį pusmetį atsitiktų kas nors, po ko būtų galima pasakyti. Pirmininkaujanti Italija ir ministras Lupi pasiekė pažangos šioje srityje. Ačiū. Ačiū, mes taip pat to norėtume, ponas Agvija. Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Ministro. Labai ačiū pirmininkė, ministrė, atsakingas už transporto ir infrastruktūrą kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs perimus pirmininkavimą ir noriu Italijai palinkėti geriausios ploties per artimiausią pusmetį. Labai ačiū už mums pateiktą Italijos pirmininkamo prioritetų pristatymą. Jūs pademonstravote transporto gyvybiškai svarbų vaidmenį, ypač e, išbaigiant vieningą rinką, užtikrinant laisvas menų ir prekių judėjimą. Dar vienas aspektas. Mūsų indėlis į Europos BVP, transporto sektoriaus indėlis, rodo, kad e, jam reikia skirti ypatingą dėmesį. Labai svarbu, kad kiekvienai transporto rūšiai būtų sukurtos strateginės gairės. Reikia bendrosios strategijos, kuri leistų verslui prisitaikyti ir e, pritraukti privačių investicijų. Be to, svarbu nepamiršti, kad e, visose ES valstybėse narėse padėtis skiriasi. Kiekvienas regionas turi savo specifiką ir e, kiekvienas regionas turi savo ypatybių. Aš esu iš salų regiono. Po Mastrichto sutarties pasirasimo tie regionai yra traktuojami kaip ultraperiferiniai. Aš turiu galvoje Madeiros salą. Ta sala įeina į ultraperiferinių regionų priklausančių Portugalijai, Ispanijai ir Prancūzijai grupę salų regionų specifika turi būti įvertinta ir e, atsispindėti, tai turi ES bendroji strategija. Perinu prie klausimų. Norėčiau šiek tiek e, konkrečiau išsakyti Italijos, išgirsti apie Italijos pirmininką. Pirmininkas, e, kalbate per daug ilgai, aš turiu nukirsti jūsų pasisakymą. Labai ačiū pirmininkė, ačiū ponė Lupi. Europos Sąjunga, tiksliau Europos parlamentas, akivaizdžiai pademonstravo paramą pagrindinėms Italijos pirmininkavimo prioritetams. Norėčiau ir savo asmeninę paramą tam išsakyti, ypač kai kalbama apie koridorius. Labai atidžiai klausiausi ministro E, pasisakymo apie tai, kad viešieji ištekliai turėtų būti lankščiau panaudojami finansuojant koridorius, tokius e, projektus per sienas. Galiu tik pabrėžti, kad mums labai patiko, kad jūs geležinkelio paketą įvertinote kaip integruotą. Jokios pažangos nepasieksime, jeigu tvarkysime tik tai paketo techninę dalį, o negalvosime apie politinį paketo metmenį. Dar vienas dalykas kuris e, yra labai svarbus. Uostų lankstumo gerinimas ir sinergijos bei efektyvumo stiprinimas. Turime užtikrinti, kad visas procesas taptų skaidresnis. Nekalbame apie pereimą nuo uh, automobilių kelių prie geležinkelių kelių. Apie tai jau nebediskutuojame, bet tikimės, kad pirmininkaujantį Italiją uh, iš tiesų įgyvendins tai, ką, apie ką šiandien kalbėjau. Ja, Dank, Ačiū Luksemburgo atstovas. Ačiū, pane pirmininkė, noriu padėkoti ministrui. Jūsų programa iš ties drasi. Kadangi laikas spaudžia, noriu pateikti tris klausimus. Pirmiausia, aviacija. Jūs labai išmaniai e, kalbėjote apie e, kai kuriuos dalykus. Manau, kad ne tik keleivių teisės turėtų būti svarbios, tačiau ir e, skrydžio kilimo ir leidimosi tarpsniai ir konkrečiai Gibraltaro blokados problema. Ką jūs manote, kaip vertinate šią situaciją, kaip ketinate sujungti tas dvi tautas, kurios niekaip nesutarė? Kitas klausimas. E, eismo saugumas e, sausumoje vairavimo ir polisio e, laikas bei ilgų vilkikų kabotažo e, apribojimai turėjo pagerinti saugumą keliuose. Ar jūs ketinate um, skirti daugiau dėmesio įgyvendinimo klausimams, galbūt e, imsitės tam tikrų žingsnių dėl geležinkelių paketų ir geležinkelių agentūros. Kaip man matote e, būsimus darbo šioje srityje? E, kai bus susitarta dėl techninių dalykų geležinkelių teisės aktų pakete, ar jūs ketinate vis dėlto prastumti visą projektą? Ponas Rikė. Ačiū, ponė ministrė. Aš uh, galėčiau pratesti tai, kas buvo pasakyta, bet tiksliau priminti, kad kalbėjote, kad investicijų infrastruktūra ir tinklų plėtima e, stoka. Manau, kad tai yra prioritetas. Aš e, manau, kad grėsmė skiria, svarbiausia yra tokie klausimai kaip transportas, biudžetas, regionų politika, mokslinių tyrimų, e, pramonės, telekomunikacijų, energetikos e, srities klausimai. Ar pirmininkaujant į Italiją ketina įsteigti tam tikrą intergrupę, kurios bandytų spręsti visas problemas bendrai ir įvertintų diskusijų politinį reikšmingumą. Antras pastebėjimas dėl geležinkelių paketų. Jeigu aš teisingai supratau, jūs galvojate, kad e, tas paketas turėtų apimti viską. E, aš e, žinau, kad politinės diskusijos dėl valdysenos yra svarbus ir jūs galvojate, kad bus pasiekta pažangos čia. Sakėte, kad ketinate, jog bus pasiekta pažangos trilokė dėl techninio paketo, jeigu aš teisingai supratau. Aš uh, E, tikiuosi, kad bus sukurta konkretesnė politika ir pramonės e, atžvilgių. O Andersen. Ačiū, ponia Andersen. Norėjau paklausti, ką Italija darys prioritizuojant e, kovas su mirtimis keliuose, nes numatę esame per pusų mažinti mirčių keliuose iki 20 metų, nors pasiekta pažanga tikslo nepasieksime pagal tai, kas vyksta dabar. Junktinė karalystėje vyriausybė daro nepakankamai ir tik nedidelių dalimi sumažintas mirčių skaičių. Norėčiau sužinoti, ar tai yra svarbus Italijoje e, darbas, e, ką ketinate veikti šioje srityje. Pane Senehalova. Poděkovat za prezentaci, za dosavadní Ačiū, ministrė. Norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą, už jūsų atsakymus į klausimus. Daugelis kolegų minėjo Malazijos uh, avialainerio tragediją ir kartu su ponu Liberatskiu norėčiau, norėčiau prisijungti prie pono Liberatskio pasisakymo ir norėčiau paklausti, kaip civilinis oro transporto problemos e, sprendžiamos kritiškose vietovėse. Norėčiau paklausti. E, taip pat, e, kaip ir kolegė, dėl nelaimių keliuose problemų sprendimo, taip pat dėl tarpvalstybinių baudų vairuotojams. Ką čia ketinate veikti? Ir aš tikiuosi, kad Italijos vyriausybė, neprinkaujanti, e, prinkavimo metu spręs ir e, tachometrų problemas. Yes, indeed, Mr. Chairman. Uh, good morning, Minister. Uh... Labas rytas, ministrė. Manau, kad jūsų pasisakymas padrasnantis, ambicingas. Ir nors sėkmiai reikia geros analizės. Aš turbūt galėčiau pasakyti e, tiesiau, sakydamas, kad neturime transporto veikiančios bendros rinkomas, rinkos. Jūsų apibūdinti elementai e, tai puikiai rodo. E, labiau integruotas transportas būtų būdas taip pat gerinti augimą, jūs tai puikiai suprantate. Aš matau du tikslus. Vienas būtų uh, E, ateities siekiai, ką jūs apibūdinte. Antra, tai, kas yra jau esančių e, dalykų įgyvendinimas. Ir aš matau, kad yra daug fragmentacijos, daug protekcionizmo, e, yra daug problemų, kurias turi spręsti valstybės narės. Jūs pabrėžėte, kad reikia veikti strateginės reformas, ilgesio kodeksus dėkti, ir taip toliau. Turiu keletą klausimų. Valstybės narės turi gyvendinti šios dalykus. Svarbiausias principas yra tai, kad jeigu neturi projekto, negausi pinigų. Todėl norėčiau paprašyti jūsų interpretacijos apie tai, ką jūs sakėte, kas yra, kad e, kontroliuojančių įmonių taisyklių patikslinimas norėčiau išgirsti jūsų atsakymą apie tai. Panas Kochas. Ačiū, pana ministrė. Mano tėvynėje dešimt žmonių žuvo uh, autobuso avarijoje, dešimties būklė sunki, keturiasdešimt sužeisti. Jei ACS sistema būtų įgyvendinta ir stabdžių e, techniniai reikalavimai įgyvendinti, bei vairuotojas būtų laikęsis darbo ir polsio laikų, tai ši avarija nebūtų įvykusi. Kokiu žingsniu ketinate imtis, kad e, jau dešimt metų galiojantys teisės aktai būtų geriau gyvendinami, o nepriimami vis nauji? Ačiū, ponia Juto. Signor ministro. E... Ačiū, pirmininkė. Ministrė, Aš esu štai čia. Jūs minėjote, kad vienas iš svarbiausių Italijos pirmininkavimo tikslų yra Europos koridorių plėtojimas. Kaip pilietė, aš manau už tai ką. Daug tyrimų rodo, kad tie koridoriai yra būtini, pavyzdžiui, toks kaip Liono Turino. Milano Politechnikos institutas E, parengė tyrimą, e, kuris rodo, kad šis šimtis būtų be, bevertė, būtų geriau investuoti į kitas transporto rušis, kuriams reikia tokių investicijų. Ar negalėtume panaudoti pinigų e, jungčiai, e, koridoriui nuo Ispanijos iki Vengrijos, panaudojant esamą geležinkelio infrastruktūrą. Yra taip pat Treviz labai modernus E, geležinkelio tinklas, tačiau jis nesumažino oro e, tra, kelių transporto krūvio. Be to, turint galvoje visą korupciją Europoje, atrodo, kad greitai geležinkelio e, vieno kilometro kaina yra 61 milijonas eurų, tai yra kelis kartus daugiau negu kitose šalyse reikia neleisti organizuotam nusikalstamumui kištis, lysti į konkursų procedūras. Turėtume stengtis pagerinti esamas sistemas, o ne kurti e, šios didžiulius ambicingus projektus. Ačiū turiu, ponia Amato. Damato. Jūs minėjote, kad spalio mėnesį kalbėsite apie koridorių nuo Valetos. Tačiau yra daug abejonių dėl šio projekto naudingumo. Jūsų vienas minėtų tikslų yra keistis patirtimi turizmo sektorėje. Yra Italijos dalių, kurios dėl pramonės veiklos e, sužalojo aplinką. Tokiamis priemonėmis mes galime pakengti turizmo pramoniai, kultūrai, ką darysite užtikrinti, užtikrindami, kad taip nesiktų iš naujo. Ponas Paremba. Pane ministra, trys klausimai. Pirmiausia, dėl to, kaip ket ketinate atverti keleivių pervežimo e, rinką? Ar turite kokiu nors žinių šioje srityje? Pavyzdžiui, Lenkija nėra pasiruošusi gyvendinti tos e, ambicingus planus. Ir noriu sužinoti, ar bus atsižvelgta į tą situaciją, kai kurių šalių būtent specifinę. E, kitas klausimas susijęs su riedmenų infrastruktūros tobulinimu e, ir atsiejimo klausimus, e, nuosavybės atsiejimo. Ar jūs ketinate numatyti perinamosios laikotarpius e, tam įgyvendinimui? Ir trečias klausimas susijęs su transeuropiniais tinklais E, pavyzdžiui, Klaipėda Saloniki per e, Europos Sąjungos rytus ta atkarpa galėtų tapti ir ekonomiką gaivinančią atkarpą, kaip ketinate intensyvinti šių projektų įgyvendinimą. Ponas Taylor. Čia. Ačiū pirmininkė. Labai greitai paklausiu, nes laiko trūksta. Ministre, ačiū. Du dalykus noriu paminėti uostų teisės aktai, kokia tarybos pozicija apie tam tikrų uostų paslaugų liberalizavimą. Pavyzdžiui, pilotavimą, botsmanų paslaugas ir kokia jūsų pozicija dėl komisijos nuomonės apie valstybės paramą jūros uostams, dėl kurių buvo atidėtas pirmasis šio klausimo svarstymas Europos parlamente. Antra, man aktuali tema - oro tarša. E, galvodami apie oro taršą ir Euro 6 standartus, e, Italija pirmininkaudama, kok, kiek prioriteto skirs e, oro taršos sumažinimui, kiek bus te išbandomi Euro 6 standartai ir ar nebus laikas priartintas negu, anksčiau negu 2030 metų. Mr. Chairman, uh, Mr. Minister, I will continue my... Ponas Kilič, ačiū, aš škrečiu uh, savo klausimą teiksiu kruatų kalbą. Tre, uh, visa... Ačiū gerbiamas ministrė. Jeigu įvertinsime infrastruktūros projektų reikšmę TNT, tai uh, pamatysime, kad Kroatija yra tam tikra prasme izoliuota, tarsi išstumta iš viso tinklo. O sva, kalbamegi apie pagrindinių teisių ES piliečiams užtikrinimą. Noriu atkreipti dėmesį, kad Kroatijos piliečiai gyvenantis Dubrovnike ir aplink jį yra fiziškai skirti nuo likusios valstybės dalies. Ir čia kalbame ne tik apie sanglaudos politikos užtikrinę, tai iš tikrųjų problema susijusi su transporto ir klimato kaita. Tie piliečiai turi naudotis įvairiausiomis transporto priemonėmis, kad galėtų būti judus. Ir dar vienas e, Šiuo požiūriu mums reikia ir tarybos, ir komisijos paramos, kad galėtume išspręsti e, rimtas stambių infrastruktūrų e, problemas, tokias e, kaip pešats tilto statyba. Ir mes turime užtikrinti, kad visos ES teikiamas galimybės būtų pritaiktos ir Kroatijoje. Ir pagaliau mano klausimas. Jei šimt milijonų eurą per du metus galėtumėte paskirti projektui nuo Berlyno iki Breslau, kuris šis projektas sutrumpintų kelionę iki dviejų valandų. Ar po 20 metų galėtumėte e, įgyvendinti tunelį e, per Turiną, e, kuriam projektui teiktumėte pirmenybę? Čia visiškai nepriklausomai nuo jūsų kilmės šalies. Ačiū visiems kolegoms už jūsų gausius klausimus. Daugelis susijęs su temomis, kurios man buvo svarbios tiek mano pranešime, tiek į kai kuriuos jūsų klausimus aš jau tarsi atsakiau pirmojo atsakymų raundo metu, tačiau Noriu pasakyti, kad jūsų klausimai man yra kaip e, teigiamas signalas ar paskata įgyvendinti pirmininkaujančios Italijos e, numatytus e, politikos tikslus. Ir šie klausimai parlamente um, tik gerina tarybos ir parlamento bendradarbiavimo kokybę. Aš atsakysiu tuos klausimus, į kuriuos neatsakiau e, anksčiau. Vienas e, svarbių klausimų susijusių su pirmininkaujančios Italijos tikslais. Ir turiu pasakyti, kad šis klausimas turėtų būti svarbus ir kitoms ES vyriausybėms. Tai yra ketvirtas geležinkelių teisės aktų paketas, saugumo mm, klausimai geležinkelių transporte. Ne viena ministrų taryba nagrinėjo šį klausimą. Europos geležinkelių transportų saugumo agentūra čia svarbi, aviacijos saugumas, geležinkelių transporto saugumas, piliečių judumo klausimai. Apie šias temas e, jūs išsakėte savo mintis ir aišku, visos transporto priemonės vežančios mūsų žmonės yra svarbios. Italijoje Liepos 28 dieną prieš metus įvyko labai kraupi tragedija. Ponas Kochas kalbėjo apie tai, kad 39 žmonės žuvo sunkios avarijos metu. E, e, šiuo atveju žmonės tiesiog keliavo autobusu, iškilavo kai vyko avarija, o vėliau buvo nustatyta, kad šis e, autobusas e, keliavo nesilaikydamas saugumo reikalavimų numatytų teisės aktuose. Taigi nesvarbu, ar transporto priemonės e, juda ES erdve transportuodamos e, krovinius ar žmonės vis dėlto reikia laikyti saugumo reikalavimo. E, teisės aktuose numatytas transporto priemonės gyvavimo amžius yra e, apie 10 metų, tačiau Italijoje važinėja daug transporto priemonių, kurios yra senesnės nei 17 metų. Manau, kad reikėtų stiprinti kontrolę Taip pat reikia siekti, kad keleivių gabenimo transporto priemonės būtų techniškai tvarkingos. Reikia ieškoti naujų iniciatyvų ir inovatyvių e, iniciatyvų e, skatinančių saugumą keliuose. 10 procentų visų avarijų sausumos keliuose įvyksta dėl techniškai netvarkingų transporto priemonių. Infrastruktūros investicijos yra labai svarbios, reikia atsižvelgti į dabartinį poreikį, ypač kalbant apie tas rytis, kuriuose trūksta finansavimo. Mes dažnai pamirštame, kad e, transporto sektorija svarbus yra ir pėstieji. Ir jų saugumas taip pat yra svarbus. Turime ieškoti prevencinių programų. Ir pagaliau dar viena svarbi ašis yra um, dėmesingumo didinimas informacijos kampanijos žiniasklaidoje. Uh, Turime daugiau investuoti į visuomenės švietimo ir informavimo sistemas. Turime atrasti reikalingą finansavimą ir e, turime labai tikslingai panaudoti esamus išteklius. Pirmininkančios Italijos vardu turiu pasakyti, kad mūsų finansai yra riboti, todėl labai svarbu numatyti svarbiausius prioritetus. Neteisinga būtų pasakyti, kad mažiems ir vidutinio dydžio projektams neliks deramo finansavimo, o bus finansuojami didesni projektai, neteisinga būtų rinktis tokią praktiką. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti prioritetus, o vėliau kontroliuoti, kaip yra um, panaudojamos investicijos. Dar viena svarbi tema viena iš jūsų kolegių kalbėjo apie tai, tai socialinis dempingas aviacijoje. Socialinis e, dempingas pastebimas ne tik aviacijos sektorijoje, tačiau ir kituose sektoriuose. Pagalvokite apie logistinės e, kompanijas. Transporto ministrų taryboje šiam klausimui jau buvo skirta dėmesio, tačiau nekartą grįšime prie šio klausimo. Ir čia svarbus du aspektai. Pirmiausia, savame suprantama socialinio dempingo poveikis tiesiogiai atsispindi saugumo e, srityje. Jei norima sumažinti išlaidas, tuo pačiu metu nebus e, lengva išlaikyti aukštus saugumo standartus ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę vežant keleivius. Antras svarbus aspektas ir čia patys patin turėtų dirbti ir valstybės uh, Tai yra užimtumo skatinimas transporto srityje. Turime apsaugoti esamas darbo vietas ir darbo vietos turėtų būti orų darbą užtikrinančios darbo vietos. Labai drąsiai turėtume imtis šios problemos sprendimo. Europos e, komisija kartu su vadovų taryba sutarė šio klausimu. Dėl techninių aspektų taip, dėl jų sutarėme, tačiau neturime pamiršti to, kad Europos Sąjungos bendrosios politikos prioritetai turėtų neapsiriboti tik techniniais reikalavimais, techniniais statistiniais duomenimis, manau, kad ypač transportas srityje turime kalbėti ne tik apie techninius dalykus, bet ir apie bendrą politiką. Ir pagaliau, baigdamas, e, dar um, keletą žodžių tarsiu apie uostus. Sakyčiau, kad šį klausimą nukelti, turėtume nukelti kitam posėdžiui, tačiau negaliu to padaryti, todėl kad e, ne vienas jūsų patekė klausimą š šią temą. 80 procentų visų į ES įvežamų prekių yra įvežamos per uostus, todėl reikia tobulinti šios sistemos atnaujinimo, stiprinimo galimybės. Dabar kaip, kaip tik yra nagrinėjama atitinkama uh, direktyva Europos parlamente ir šiam klausimui skirsime daug dėmesio per ateinantį pusmetį. Noriu padėkoti Jums už Jūsų kantrybę, už tai, kad išklausėte, noriu padėkoti pirmininkui už tai, kad Jūs suteikė tiek daug laiko man. Aš mielai. Um, asmeniškai jums atsakysiu į kitus klausimus, į kuriuos neatsakiau. Ir pirmininkui atsakysiu į klausimą dėl Turino ir Lijono prioritetų. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už visus klausimus. Na, tikrai e, laukiu Jūsų asmeninio atsakymo. Ponas Kalas viešės pas mus 15 valandą. Taip pat pasveikinsime naujai išrinktus komiteto narius. Noriu padėkoti vertėjams už tai, kad jie pasiliko ilgiau ir mes galėjome tęsti savo posėdį. Ačiū dar kartą ir ministrui Lūpiai. Visą geriausią.